komitetas pateikė tris pasiūlymus pagal 70-ojo darbo tvarkos taisyklių straipsnį dėl tarp institucinių dėrybų suteikti įgaliojimus trijose teisėkuros procesuose. Trys pasiūlymai yra išversti į visas oficialiasias ES kalbas ir e, juos galime parsisiųsti iš Seance on Direct. Šiems pasiūlymams bus pritarta, jeigu E, politinės frakcijos arba 40 narių per 48 valandas pateiks pasiūlymą surenkti atitinkamą diskusiją. Tai yra nauja tvarka tvirtinant, arba, e, tvirtinant teisės aktus per pirmąjį svarstymą. Taigi, jeigu per 48 valandas kuri nors frakcija arba 40 narių pateiks prašymas rengti atinkamas diskusijas, šis klausimas bus, jeigu šie klausimai bus įtraukti į darbo tvarkę, jeigu ne, tuomet įgaliojimai bus patvirtinti antradienį pagal 74 darbo tvarkos taisyklių straipsnį kartu su tarybos pirmininku pasirašysiu septynis teisės aktus pagal prastinį teisėkuros procedūrą šių teisės aktų pavadinimai bus įtraukti į šio posėdžio protokolą. Dėl darbo atvirkės. Pirma.